kovodami už demokratiją. Kolegos, turiu skelbimą, kurį perskaitysiu angliškai. Gal tai bus paprasčiau. Ponas David, pono Davido Martino lėktuvas vėluoja. Mes turėjome svarstyti kolegos Davido Martino pranešimą. Todėl prašysiu parlamento pritarti, kad pono Deivido Martino pranešimas, kuris yra labai svarbus mums, tai yra pranešimas dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimo, kad jis būtų svarstomas kaip paskutinis punktas šį vakarą. Taigi, tokiu būdu mes pakeistumėm tik tai klausimų eiliškumą, o nekeistumėm mūsų sesijos darbo tvarkės turinio. Labai prašyčiau jūsų visų pritarimo, nes mūsų pranešėjas turėtų dalyvauti mūsų diskusijų metu. Kadangi formaliai tai yra darbo tvarkės pakeitimas, aš privalau prašyti parlamento sutikimo. Aš labai tikiuosi, kad jūs pritarsite. Ačiū, kolegos. Thank you. Um, ne.